biudžeto. Toliau decentralizuotos agentūros. Čia skirtos, uh, e, skirtės asignavimai, skirti biudžetai atitiks komisijos 2016 m. Liepos mėnesį priimtą sprendimą. Ačiū. Aš esu iš klimato ir aplinkosaugos generalinio direktorato. Mes galime tik tai pritarti parlamentarų pastaboms. Iš tikrųjų, mes daug dėmesio skiriame rezultatams, bet to Mus neramina tai, kad kartais, kai galvome apie augimą ir naujų darbo vietų kūrimą, kai kurie tikslai gali atrodyti nelabai suderinti. Ir mes stengiamės, bendradarbiaudami su kolegomis kitose komisijos generalinėse direktoratuose, šiuos klausimus spręsti. 2016 metais mokėjimo signavimų situacija bus geresnė dėl to, kad buvo nuspręsta atidėti, pradėti įgyveninti kai kurias programas. Ir mes norime užbaigti kai kurias programas 2016 metais, mes taip pat vertinsime, kaip vykdomos jau dabar vykstančios programos ir po tos priimsime sprendimus. Dėkoju, man buvo malonu išgirsti, kad nebus jokių problemų su mokėjimais bet jei vėliau paaiškės, kad tokių problemų nebus dėl to, kad bus atidėtos kai kurios programos, tai, tai šiek tiek apmalšino mano džiaugsmą. Nes mes turime programų įgyvendinimo tvarkaraštį ir mes tikimės, kad daugiau išteklių bus skiriama mokėjimams. Nes biudžetą galima uh, vykdyti įvairiai galima arba atidėti mokėjimus, arba skirti daugiau lėšų tams mokėjimams. Mes norime, kad mokėjimai būtų neatidėti, bet kad jiems būtų skiriama daugiau pinigų. Bet e, panašu, kad dabar bandoma atidėti mokėjimus, o jums tikriausiai yra žinoma, kad toks požiūris nėra priimtinas parlamentui. Dėkuoju. Toliau tvarkaraštis. Taigi pateiki, pakeitimus galima teikti iki gegužės 26 dienos. Balsuosime aplinkosaugos komitete birželio 16-17 dienomis. Biudžeto komitete bus balsuojama birželio 20-23 dienomis. Na kągi, dėkuoju. O dabar siūlyčiau perėti prie kito darbo atvarkės punkto. Europos piliečių iniciatyvos Right to Water teisė į vandenį tolesni veiksmai. Ir buvo parengtas pranešimo projektas, atsakingas asmuo e, yra Lin Boylan, tad nedelsdama suteiksiu žodį poniai Boylan, kad ji pristatytų parengto pranešimo turinį. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai, nes tikrai labiau noriu įsiklausyti į šešėlinių pranešėjų nuomonės, taip pat kolegų nuomonės, išgirsti, ką jie manome apie parengtą pranešimą. Right to Water iniciatyva buvo pirmoji sėkminga Europos piliečių iniciatyva po to, kai tokia teisė buvo numatyta Lisabono sutartyje ir iniciatyva e, be didelio vargo surinko tą vieną milijoną e, parašų, tiesą pasakius, netgi dvigubai viršijo, 1,9 milijonai piliečių pasirašė po šią iniciatyvą ir manau, kad čia skaičiai demonstruoja, jog vandens tiekimo ir vandens e, išteklių valdymo klausimai yra itin svarbus ES piliečiams. Europos piliečių iniciatyvos priemonė yra e, Europos komisijos priemonė, kuris sudaro tikrai puikią galimybę sukurti tą dalyvau, dalyvaujamąją demokratiją Europos Sąjungoje, nes piliečiai gali pilnai ir tiesiogiai įsitraukti Europos Sąjungos sprendimų prieimimo procesus. Na ir dėja, e, gana e, paplitęs yra įsitikinimas, kad ne visi pažadai yra įgyvendinami, tačiau kalbant apie šią iniciatyvą, pagrindinis Tikslas yra toks, kad komisija parengtų teisės aktą, kuris užtikrintų e, žmonių teisę į vandenį ir į sanitarijos paslaugas ir taip pat, kad būtų užtikrintas m, mm, užtikrintos šios paslaugos visiems ES piliečiams, taip pat, kad nebūtų e, liberalizuojamos e, šios paslaugos ir kad būtų užtikrinama visuotinė prieiga prie šių paslaugų. Ir komisija patvirtino, kad po šios specialios Right to Water kompanijos vandens bei sanitarijos paslaugų, paslaugos bus išbrauktos iš, iš koncesijų direktyvos. Tad e, ši iniciatyva tikrai sukūrė tokį didesnį problemos matomumą ir buvo pabrėžta, kokią neigiamą įtaką toks e, liberalizavimas turi ES piliečiams ir taip pat, kaip ir buvo paminėta UN sprendimuose. Labai svarbu užtikrinti ES piliečių teisę į vandenį ir į sanitarijos paslaugas. Ir tie žmonės, kurie pasirašė po šią iniciatyvą, tikrai pademonstravo savo susirūpinimą. Ir kalbant apie šią Europos piliečių iniciatyvą, labai svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamai sprendžiami šie klausimai ir jeigu ES lyderiai nori įrodyti, kad jie nori demokratizuoti ES politinę darbo tvarkį ir įsiklausyti į piliečių balsus, labai svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamai, adekvačiai reaguojama. Reikia užtikrinti, kad ES priemonės būtų reformuojamos, kad būtų pasiekta tinkamų rezultatų ir būtų pakeisti visi netinkami procesai. Tikiuosi, kad po šios ES piliečių iniciatyvos bus parengti reikalingi teisės aktai, atlikti reikalingi pakeitimai. Ir turiu pasakyti, kad šiandieną Europos komisija dažniausiai vadovavusi rinką pagrįstų požiūrių ir konkurencingumu pagrįstų požiūrių, kai buvo kalbama apie vandens teikimą ir sanitarijos paslaugas. Nebuvo vadovaujamasi tuo teisėmis pagrįstų požiūrių. Ir savo pranešime norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad vandens tiekimas E, tikrai yra labiau toks e, gamtinis monopolis. Ir dėja, žvelgianti situaciją, buvo pastebėta, kad e, mažai yra investuojama į šį sektorių, tačiau gaunamas itin didžiulis pelnas. Tad informatumas tarp ES piliečių dėl vandens tiekimo privatizavimo bei vandens paslaugų tiekimo liberalizavimo kelia vis didesnį nerimą. Airijos, Ispanijos, Graikijos ir kitų šalių piliečiai e, vis garsesnį netarė, tarė tokiai praktikai ir tokiuose miestuose, pavyzdžiui, kaip Paryžius, yra nemažai problemų, tai pabrėžiau ir šiame pranešime. Dar vienas klausimas, kurį reikėtų panalizuoti išsameu, tai yra išsaugojimas. Vandens trūkumas tampa vis opesnė problema tiek ir ES, tiek ir visame pasaulyje. Tad labai svarbu pabrėžti, jog reikia vandenį saugoti kaip svarbu išteklių. Taip pat labai svarbu šviesti žmonės apie tai, kaip būtų galima saugoti vandenį, jį taupyti, tai būtų galima, bet tai būtų galima kalbėti ir vandens pagrindų direktyvoje, taip pat labai svarbu uh, organizuoti švietimo seminarus, specialius mokymus žemės ūkio sektoriuje, kad nebūtų švaistama tiek daug vandens kaip iki šiol. Taip pat visai norėčiau daugiau dėmesio skirti e, taršai šaltinio vietoje. Tai yra susiję ir su vandens klausimais, tačiau, kaip minėjau, dėje pranešimo apimtis yra ribota Bet kuriuo atveju aš ir pati teiksiu keletą pasiūlymų dėl pakeitimų ir įdomu bus išgirsti ir jūsų nuomonės. Nekantrauju dirbti kartu ir bendradarbiauti siekiant geriausio rezultato. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū labai. Ir dabar galėsime pradėti diskusijas. APP e frakcijos vardu žodis poniai Revans. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos tikrai sunku darbą. Perskaičiau parengtą pranešimą ir tikrai jis mums patiko. Tikrai nebuvo būtinybės pristatant e, itin detaliai viską cituoti. Akivaizdu, kad čia Europos piliečių iniciatyva Right to Water yra itin sėkmingos iniciatyvos pavyzdys. Džiugu, kad taip ES piliečiai e, skatina naujų teisės aktų e, kūrimą. Tačiau jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų jiems taip pat suteikti ir galimybę keisti komisijos pasiūlymus ir galbūt tai jau yra per daug, mm, per daug tolimas žingsnis. Nežinau, ar jis bus sėkmingas. Norėčiau pakalbėti apie 3-4 skirtingas pakeitimų grupės, kurios, mano nuomonė, yra būtinos siekiant užpildyti kol kas pranešime esančias spragas. Visų pirma, mums reikia e, parengti sąrašą, kuriame būtų įtraukti visi teisės aktai, tarptautiniai teisės aktai ir tada galėtume susidaryti geresnį įspūdį apie situaciją. Dar norėčiau paminėti Junktinių tautų 13 metų rezoliuciją, ją būtų svarbu paminėti ir man atrodo, kad čia yra tam tikrų e, netitikimų tarp ES, e, žmogaus teisų komiteto bei generalinės asamblėjos sprendimų. Tad norėsiu pateikti pasiūlymą dėl pakeitimo, dėl paskutinės Europos, atsiprašau, Junktinių tautų generalinės asamblėjos rezoliucijas. Teisė į vandenį yra pripažinta žmogaus teisų komitete, tačiau dėl to nebalsavo Junktinių tautų generalinė asamblėja. Tad nežinau, ar galima sakyti, kad generalinė asamblėja pripažino šį aspektą. Tad reikia itin atidžiai rinktis formuluotės, kai kalbame apie Junktinės tautas bei jų priimtus ar nepriimtus sprendimus. Čia taip padaromos nuorodos į Europos Sąjungą ir pranešimus, kurie buvo e, rengiami vandens rytyje. Katerina Bukerkė taip pat buvo išsakiusi tam tikrą nuomonę šiais klausimais, tačiau ne visų pranešėjų nuomonė sutapo. Katerina Bukerkė, ankstesnė pranešėja, juodom balto viską surašė ir kalbėjo apie tai, kad tikrai buvo nemažai skirtumų tarp to, tos naudos visuomeniai, visuomenės gėrio ir tarp koncesijų, kurias taiko vietos valdžios institucijos ir ji teigia, kad tai yra visiškai teisėta, tad kalbant apie ankstesnius pranešimus labai svarbu konkrečiai nuomonėje minėti, apie kurį konkrečiai pranešimą bei pranešimo autorių yra kalbama. Dabar dėl vandens išteklių valdymo. Be abejo, atsakomybė e, tenka vietos valdžios institucijams, savivaldybėms ir taip toliau, nes būtent jos turi nuspręsti, kaip e, tinkamai valdyti visus procesus. Na nu ir, pavyzdžiui, vienoje savivaldybėje gali būti tokia e, viešoji įmonė, tačiau tada yra suteikiamas tos koncesijos ir E, tikrai reikia būti itin atsargiems, kalbant apie šios procesus, nes situacija skirtingose šalise gali skirtis, kalbant apie sutartį dėl ES veikimo 345 straipsnį. Ten yra sakoma, kad mes turime būti kiek įmanoma labiau objektyvus ir nešališki. Ir manau, tai yra taikoma visoms 28 valstybėms narėms. Na ir Ispanija yra vienas iš pavyzdžių, kurį norėčiau pateikti. Ispanijoje yra 50 skirtingų savivaldybių ar vietos valdžios institucijų ir yra privačių įmonių, kurios valdo tos procesus. Kartais tai veikia tinkamai, kartais dėja ne, tačiau tai tikrai nėra susiję su politinių partijų dalyvavimu procesuose. Taip yra ir kairiųjų vietos savivaldybių, kurios suteikia koncesijas privačiajam sektoriui. Yra ir dešiniųjų savivaldybių, kurios suteikia koncesijas viešosiams įmonėms, tačiau labai svarbu užtikrinti, kad būtų efektyviai užtikrinamas vandens tiekimas ir kad būtų kiek įmanoma mažesni kaštai. Dar vienas dalykas, kurį norėsime paliesti pakeitimuose, tai yra, jog reikėtų paskirti kažkokį tai asmenį, kuris galėtų padėti piliečiams išsiaiškinti kylančius klausimus. Pavyzdžiui, jeigu kyla klausimų dėl sąskaitų. Juk vanduo taip jis pats savaime yra nemokamas, tačiau įvairūs vamzdynai, tiekimo sistemos tai nėra nemokama. Ir natūralu, kad tai turi savo kainą. Tad ketinu pateikti pakeitimą, kuriame bus kalbama apie tai, jog reikia sukurti kažkokią tai ar įstaigą, ar organą, ar kažkokį tai asmenį paskirti, kuris būtų atsakingas už tai, jog būtų užtikrinama, kad vietinė valdžia e, teikia tas paslaugas, kurios, kurias privalo teikti ir kad piliečiai gauna sąžiningas, teisingas sąskaitas. Turiu pasakyti, kad piliečiai neretai jaučiasi pasimetę, nes jie nežino, kodėl tokios didelės sąskaitos už vandenį, kas konkrečiai jas įtraukta ir už ką yra mokama. Pritariu tam, ką sakėte, kalbėdama apie ekonominę krizę, tačiau net prieš ekonominės krizės pradžią buvo pažydžiamų asmenų grupių, kuriems būdavo sudėtinga susimokėti už elektrą, už vandenį, už kitas komunalinės paslaugas. Tačiau Pateiksiu savo šalies pavyzdį. Jeigu yra e, vietinė savivaldybė ar vietinė valdžia ir e, toje savivaldybėje gyvena šeima, kuri negali susimokėti už vandenį, tada savivaldybė sumoka už tą sąskaitą, o privačioji ar viešoji įmonė susisiekia su vietos taryba ir yra patikrinama, ar E, iš tiesų šeima turi finansinių sunkumų. Ir turbūt žinote, kad nutinka ir taip, kad, pavyzdžiui, asmenys e, nustoja mokėti už sąskaitas, nes jie persikelia kitur, pavyzdžiui, užsidaro parduotuvė, e, yra išsikeliama, e, sąskaitos toliau keliauja, tačiau jos nėra apmokamos. Ta tikrai nenorime, kad šią sistemą būtų piknaudžiaujama, tačiau reikia, kaip jau minėjau, kažkokio kažkokios tai specialios įstaigos, kuri stebėtų situaciją, užtikrintų, kad paslaugos būtų teikiamos tinkamai. Labai svarbu atsižvelgti į visas tas abejones. Na ir kalbant, pažiūrėjau, apie Ispanijos rytinę pakrantę, ten taip tikrai kyla nemažai klaustukų dėl vandens tiekimo suprantu, kad kai kuriuose ES valstybėse narėse yra pakankamai vandens ir nerimo šis rytis nekelia. Tačiau kalbant apie tą kainą, kurią moka piliečiai, e, apie tos pinigus, kuriuos jie sumoka už vandenį, manau, kad jie turi būti investuojami į vandens tvarkymą, į vandens taršos mažinimą, į gruntinio vandens taršos problemų sprendimą. tačiau dėja dažniausiai pamirštami tie klausimai. O pavyzdžiui, Ispanijoje, kur vandens nėra itin daug, mums visada susirūpinimą kėlė vandens kokybė, jo švara. Ir, pavyzdžiui, praeitįje e, žmonės valydamiesi dantis net neužsukdavo vandens čiaupo, vanduo ir toliau tekėdavo Na ir greičiausiai dar tokių pavyzdžių galima pamatyti, kad e, kai vaikai valosi dantis, Na, taip, situacija yra tokia, kokia yra, kaip jau minėjau, teiksime nemažai pakeitimo, leisti, kad tiek ilgai pasi, pasis, pasisakinėjau, tačiau šią temą bendravau su daug asmenų ir 1,9 milijono pasirašė šią iniciatyvą, tada akivaizdu, kad tai, ta iniciatyva yra svarbi daugeliu žmonių. Dabar žodis poniai Esterai, prašau. Ačiū labai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą nuomonę. Man atrodo, kad ji tikrai atspindi tai, kas kelia nerima mūsų piliečiams. Ir jeigu ponia Boilan neprieštaraus, norėčiau pasakyti, kad na, situacija kelia nerima. Pirmoji Europos Sąjungos piliečių iniciatyva tikrai nenusipelno tokio neambicingo ir abstraktaus atsakymo. Labai tikiuosi, kad bus parengtas naujas komisijos pasiūlymas, kuriame ne tik bus išvardintos jau parengtos direktyvos. Vandens pamatinė direktyva yra vienas iš mūsų teisės aktų ramšių. Ir taip, vanduo yra teisė, tai nėra kažkoks tai komercinis produktas, prekė, kurią galima prekiauti ir taip gauti pelną. Ir mano minėtoje direktyvoje tai yra minima. E, Taip pat ir Europos piliečių iniciatyvoje buvo panašios formuluotės naudotos. Labai svarbu užtikrinti, kad visi ES piliečiai gautų teisę, e, turėtų teisę į vandenį ir į sanitarijos paslaugas. Reikia ir atitinkamų priemonių, kurios užtikrintų, kad vanduo būtų geros kokybės Na ir panašu, kad komisija galbūt šiek tiek ignoruoja tą faktą, jog e, po ekonominės krizės e, nemažai šeimų susidūrė su itin dideliais sunkumais, buvo netgi atjungtas vandens tikimas tokiam šeimoms, nes jos nebeišgalėjo susimokėti už vandens sąskaitas, tai tikrai kyla nemažai problemų, bet to nemažai valstybių narių susidūrė ir su sausrų keliamomis problemomis ir net nebejoju, kad komisija tikrai galėjo rasti pakankamai mokslinių duomenų, kurie pagrįsto Europos piliečių iniciatyvos teiginius. Dar vienas dalykas, kuris kelia nerimą. Jūs kalbate apie valdymą ir apie nuosavybę, tačiau turiu pasakyti, kad vanduo yra visuomeniai priklausanti, e, priklausanti prekė. Ir tai be abejo galima taikyti tam tikras koncesijas privačiajam sektoriui, tačiau reikia vadovautis griežtomis, aiškiai apibrieštomis sąlygomis. Apie tai kalbėjo ir pane Herens. Tai būna tokių atvejų, kai vietos valdžios institucijos E, taiko koncesijas viešosiams įmonėms, o kitos privačiosiams įmonėms. Tačiau tas nusavybės elementas yra itin svarbus. Ir valdymas bei nusavybė yra du skirtingi dalykai. Reikia aiškiai pasakyti, kad kalbant apie nusavybės aspektą, jis visada bus susijęs su viešumu, no, o valdysena valdymas yra susijęs su to, kas yra geriausia konkrečiai sričiai. Vanduo nėra kažkokią tai prekę. Ir kai kurios vietos valdžios institucijos e, neretai e, perka išorės rangovų paslaugas, nes tiesiog kartais nebūna pasirinkimo. Bet kuriuo atveju dar keletą punktų norėčiau paminėti. ES institucijos turi itin stengtis, kad priartėtų prie savo, prie savo piliečio, nes panašu, kad piliečiai jaučiasi nusivylę ir situacija tik blogės. Ir jeigu mes atsuksime nugarą šiai pirmai ES piliečių iniciatyvai, tai nebus pats geriausias žingsnis. Dabar dėl tarifų ir mokesčių. Dėl šio klausimo taip pat teiksiu pasiūlymą dėl pakeitimo. Ir kalbant apie vandens pagrindų direktyvą, ten yra sakoma, kad reikia tokių sistemų, kur mm, kaštų kompensavimas e, būtų sistemos ašimi. Taip pat svarbu užtikrinti, kad mokesčiai būtų skaidrus, kad vandens tiekimas bei paslaugos būtų užtikrinamas skaidriai ir aiškiai. Labai svarbu skatinti inovacijas ir plėtrą, reikia iškoti būdų, kaip taupyti vandenį ir taip pat rasti priemonės, kurios padėtų įtraukti vandens politiką į kitas rytis, susijęti su tomis rytimis. Nemažiau svarbu galvoti ir apie vadinamąsią žaliasias darbo vietas Ir tikrai labai svarbu pasiek, pa, pa, pasiūsti aiškę žinę Europos komisijai. Manau, kad Europos parlamentas privalo paremti šią Europos piliečių iniciatyvą, juk vanduo yra susijęs su teisingumu, su teisėmis ir panašu, kad ekonominė krizė atėmė šią teisę iš, iš kai kurių žmonių. Labai svarbu, kad tai būtų užtikrinta teisės aktuose. Ačiū. Ponas Darmanas, prašau. Tak for det. Jeg er enig med ordføreren i, at vand og sanitet Dėkoju pirmininkė, aš noriu pritarti pranešėjai dėl vandens ir sanitarinių paslaugų, kad e, tai yra labai svarbi e, sąlyga gyvybei. Ir e, labai svarbu, kad būtų tinkamai naudojami vandens ištekliai Europos Sąjungoje. ECR frakcija norėtų, kad uh, E, piliečiai aktyviau dalyvautų sprendimų priėmime ES, o e, tokio pobūdžio Europos e, piliečių iniciatyvos padeda pasiekti šį tikslą. Vis dėlto žmonių aktyvumas Vokietijoje, Italijoje ir kitose šalyse, kurie prisijungė prie Europos piliečių iniciatyvos, rodo, kad e, jiems e, piliečių vandens klausimas yra labai aktualus. Sutinku su pranešėja, kuris sako, kad ES e, neturėtų primesti sprendimų savivaldybėms, ar reikėtų liberalizuoti vandens ir sanitarnių paslaugų tiekimo paslaugų klausimo. Tai turėtų būti sprendžiama valstybėse narėse vietos valdžios institucijos gali pasitelkti privačias įmonės vandens paslaugoms teikti. Pavyzdžiui, Danijoje yra vadovaujamasi štai kokiu principu, kad negalima pasipelnyti iš vandens tiekimo. Vandens tiekimas turi būti visada saugus. Kai kurie žmonės laikosi nuomonės, kad e, vandens tiekimas leidžia lengvai užsidirbti, nes piliečiai visada yra priversti mokėti už vandenį. Pažeminių vandenų trūksta ir nu, kaip mes galėtumėm užtikrinti, kad e, tie požeminiai vandenis e, nebus sunaikinti, jų ištekliai nebus sunaikinti. Taigi aš e, toliau ketinu dirbti e, kartu su pranešėja, kad e, vanduo ES būtų švarus ir kad kiekvienas pilietis turėtų į vandenį teisę. Ačiū dabar žodis ponui Ferreira. Ačiū, aš norėčiau padėkoti kolegiai Lynn Boylan už puikų pranešimą. Right to Water iniciatyva prašoma, kad komisija pasiektų kelių tikslų. Visų pirma, valstybės narės turi dėti visas pastangas, kad visiems piliečiams būtų užtikrinta prieiga prie vandens ir sanitarijos paslaugų. Vanduo, e, vandens tiekimui neturėtų būti taikomos vidaus rinkos taisyklės ir liberalizavimas. ES turėtų daugiau e, dėmesio skirti universaliai prieigai prie vandens ir sanitarinių paslaugų. Pranešime daug dėmesio skiriama vandens paslaugų tiekimo e, valdymui ir yra sakoma, kad e, turėtų būti šiuo atveju vadovaujamasi subsidirimo principu ir kaip tai daryti turėtų priimti sprendimą valstybės naras. Mes norėtumėm pritarti tam, kad e, reikia atskirti prie e, vandenį nuo kitų prekių, kad tai turėtų būti pripažįstama kaip visuomeninis e, turtas. Kad vanduo būtų pri, tinkamos Mm, kasdieniniam naudojimui reikalingos investicijos į vandens sektorių. Reikia užtikrinti tinkamo, e, tinkamą valdymą, taip pat e, dėti ir kitus, kitas pastangas. ES lygmenių reikia dėti visas pastangas, kad vandens kainos mažėtų, ypač neturtingai gyvenantiems e, žmonėms. Taip pat reikia dėti pastangas, kad E, vandens ekosistemos liktų. Tam tikslui reikia investuoti į vandens sektorių, reikia šviesti žmonės, kad būtų e, pakeisti e, pavieniai ir kolektyviniai vandens naudojimo modeliai. Tam tikslui reikia įtraukti vis daugiau žmonių. Geros, geros praktikos mainai taip pat atlyginimai e, privačiame sektoriuje ir viešame sektoriuje yra labai svarbus. Tuo pat metu e, turi būti įsteigtos nepriklausomos vandens e, valdymo e, institucijos, kurios, e, kurių tikslas būtų visų pirma užtikrinti piliečių interesus. Kai buvo e, sakyta, e, piliečiai turi teisę pateikti savo pasiūlymus ir tai jie daro per Europos piliečių iniciatyvą. Aš prisis, pritariu tam, kas yra rašoma šiame pranešime dėl reguliavimo institucijų, kad reikia keistis geriausią praktiką ir sukauptomis žiniomis. Reikia e, ieškoti e, būdų, kaip demopolizuoti vandens tiekimo paslaugas ir tam tikros iniciatyvos turėtų būti remamos ES lygmenio. Aš ketinu pateikti pasiūlymus e, dėl šio pranešimo ir e, ketinu bendradarbiauti su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais dėl e, šio pranešimo. Dėkoju. And... Ačiū. FDD frakcijos vardu ponas Lefronte. Ačiū pirmininkė ir aš noriu padėkoti pranešėjai. Jie atliko labai mm, svarbų darbą, viską dedaliai surašė, todėl dabar e, mums tikrai e, labai lengva dirbti su šiuo e, pranešimu. Jūsų pranešimas yra padalintas į kelias dalis pagal temas ir tokiu būdu viskas išdėstyta labai logiškai, nuosekliai. Ir aš pastebėjau, kad viena iš šių temų yra susijusi su Europos piliečių iniciatyva. E, kalbama apskritai, kad tai yra priemonė, kurią piliečiai gali pasinaudoti. Na, reikia pasakyti, kad Mes visiems piliečiams sakome, kad jūs galite prisidėti prie e, Europos komisijos darbo tvarkės e, pakeitimų, jeigu surinksite milijoną parašų. Šiuo atžvilgiu e, buvo su, su kaupta daugiau nei vienas milijonas parašų. Tačiau galų gale komisija ketina šios iniciatyvos atžvilgiu tik pateikti komunikatą. E, žinia, kad e, jau pasitikėjimas ES yra mažas ir jeigu po visos šios piliečių iniciatyvas komisijos atsakas yra tik tai komunikatas, tai pasitikėjimas tikrai dar gali sumažėti. Toks, e, tokia reakcija tikrai yra nepriimtina nes ko piliečiai pageidauja? Pageidauja, kad galų gale E, na, būtų e, rastas atsakymas į e, vandens sektoriaus liberalizavimo klausimą. Komisija sako, kad na, už tai yra atsakingos valstybės narės, konkrečiai vietos institucijos ir tiesa, kas buvo sakoma, kad taip ir yra bet komisija tikrai gali dėti daugiau pastangų, daugiau pastangų sakykime, kad tam tikri projektai būtų gyvendinami vietos lygmeniu. Mes tikėjomės teisėkuros projekto. Tačiau galų gale bus parengtas tik tai komunikatas. Tai yra maksimalus rezultatas, kurio mes pasiekėme ir reikia pasakyti, kad nusivylėme. Prieš kelias savaitės buvo organizuotas susitikimas e, vandens tema Ir susitikimo metu e, buvo išreikštas nusivylimas e, pasiektais rezultatais. Italijoje buvo organizuotas referendumas e, dėl vandens sektoriaus ir dauguma žmonių, tiksliau 20 milijonų žmonių sako, kad reikėtų na, palikti vandens sektorių kad tai būtų viešasis e, sektorius. Dabar dėl konkretaus e, teksto. E, dėl teksto pateiksime pakeitimų, nes pranešėja rašo, taip pat ir šiandien kalbėjo apie tai, kad vis daugiau žmonių nebesugeba sumokėti sąskaitų už vandenį. Taigi jų atžvilgių nėra užtikrinama prieiga prie vandens. Tokių atvejų matome ir mano šalyje, ir kitose šalyse. Ir taip pat sakoma, kad na, šiuo atžvilgiu galbūt reikėtų imtis veiksmų. E, pavyzdžiui, numatyti tam tikrą e, minimalų e, vandens kiekvienam piliečiui kiekį. Pavyzdžiui, pranešėja cituoja skaičius iš tarptautinės organizacijos statistikos, sako, kad na, bent 50 e, tūkstančių litrų. E, toks galėtų būti skaičius, e, kuris galėtų būti garantuotas kiekvienam piliečiui, nes dar kartą kartojama, vanduo yra kiekvieno piliečio teisė. Dažnai yra kalbama apie klimato kaitą ir dabar jau kalbama ne tik tai apie kovą, bet ir pri, apie prisitaikymą prie klimato kaitos. Dėl tos priežasties reikėtų paminėti tuos e, požeminius vandenius, kalbant apie prisitaikymą prie klimato kaitą. E, apsirūpinimas vandeniu e, reiškia, kad taip pat reikia ir prisitaikyti prie klimato kaitos, e, ypač šalyse, kurios yra e, skurdžiai gyvenančios. Dažnai mes e, pamirštame, gyvendami turtinguose vakaruose, kad geriamasis vanduo yra ribotas šaltinis. Tik tai 3 procentai visų planetos vandenų yra gerėmieji geriamasis vanduo, o du, treš, du trešdaliai geriamo vandens yra ledynuose. Taigi tai rodo, kad e, dėl šių ribotų išteklių kyla e, grėsmė kovoti netgi dėl pačios žmonijos išlikimo. Todėl reikia kalbėti apie geriamųjų vandenų, geriamojo vandens išteklių apsaugą ir saugojimą. Uh, Tai yra labai svarbus dalykas, siekiant išsaugoti šios išteklius, nes e, ištekliai yra riboti, o mes sakome, kad e, na, visi turime teisę į vandenį. Galiausiai. E, vandens švaistimas. Tikrai reikia dirbti šio klausimo. Aš pateiksiu du pasiūlymus. Tai yra turėtų būti organizuojamos visuomenės informa, informavimo kampanijos. Taip, jų buvo ne viena ir kaip kolegos sako, prieš, per 20 metų pasiekime daug pažangos. E, tačiau dėja e, vandens švaistimas e, tampa vis aktualių klaus, aktualesnių klausimų ir būtent Europoje e, reikia imtis veiksmų dėl, pavyzdžiui, e, vandentiekių. Vandentiekiai e, Europoje praranda nuo 10 iki 40 procentų tiekiamo vandens. Tai yra dalykas, kurio mes negalime toleruoti ir dėl tos priežasties reikia uh, restruktūrizuoti, gerinti mūsų vandentiekius, kad nebūtų prarandamas vanduo. Ačiū dabar žodis Širė Perik. Eh, er Ačiū pirmininkė. Kaip ir anksčiau kalbėję kolegos sakė, mes žiūrime, kas yra daroma toliau po Europos piliečių iniciatyvos Right to Water. Vanduo yra labai svarbus eh, visose šalyse Ir ypač šis klausimas aktualus Niderlandams. Kalba eina ne apie saugaus ir švaraus vandens tiekimą namų ūkiams, ligoninėms ar mokykloms. Kalba eina apie inovacijas. Inovacijas taip pat ir žemės ūkija. E, labai svarbus ir informavimas. Pavyzdžiui, kad nusiprausti po dušu nereikia dešimties minučių, užteks ir dviejų. Taigi, jeigu mes kalbame apie geriamą vandenį, e, kiekvienas žmogus turi teisę į geriamą vandenį ir tokią mintį mes turime paremti. Vis dėlto, jeigu mes pažiūrėsime į pagrind, vandens pagrindų a, direktyvą ir su geriamu vandenimu susijusias a, e, direktyvas, matysite, kad ten tokios teisės nėra. Teisė į geriamą vandenį yra užtikrinama per teisės aktus skirtus žmonių teisėms. Vandens sektorėje reikia užtikrinti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą. E, tai yra būdas siekiant, kad e, piliečiams būtų e, siekiama, tiekiama saugus ir švarus vanduo. Vis dėlto vandens sektorius lieka valstybių narių kompetencija. Mano šalyje yra pakankamai e, socialinių taisyklių, kurios taikomos šiam sektoriui. Dėkuoju, ponė Delhaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau kreipti į e, kolegę. Uh, pono Dantano ir savo vardu, kolega negalėjo atvykti į šį e, posėdį, mes kalbame apie labai e, aktualų klausimą. Iš tikrųjų, da, čia reikėtų labai pragmatiškai elgtis. Reikėtų galvoti apie ir kokybę, ir kiekybę. Ir aš manau, kad e, reikia taip pat atsižvelgti į tai, kad klimatas keičiasi ir dažnai keičiasi ir mūsų gyvenimo sąlygos dėl to kokybės išlaikimas e, yra labai svarbus, ypač atsižvelgsime tai, kas vyksta žemės ūkėje ir pramonėje. Nes mes norime, kad mūsų piliečiai galėtų turėti ir pakankamai vandens ir geros kokybės, kad tas vanduo būtų. Čia kalbame apie socialinius dalykus. Reikia plėtoti infrastruktūrą ir paslaugas, reikia valyti vandenį prieš įtiekiant vartotojui ir po to. Kaip galėtume mes sureaguoti į visus šios iššūkius ES lygmenių? Man atrodo, kad šis pranešimas nepateikė konkrečių atsakymų. Aš manau, kad nereikėtų e, dramatiškai kalbėti apie privatizaciją šiame sektoriuje. Rono Alpių regiono upių baseino, baseinų vertinimas parodė, kad privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimas neturėtų pakengti mūsų tikslams vandens srityje. Ir reikia galvoti apie ilge, ilgesnę perspektyvą. Ir manau, kad reikėtų taip pat užtikrinti, kad visos taikomos priemonės būtų tinkamai kontroliuojamos. Ir čia aš manau, kad mes visi galėtume sutelkti savo pastangas. Dėkuoju toliau, pane Šuica. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Ir aš norėčiau sudalyvauti šioje diskusijoje. Aš manau, kad jeigu mes surinktumėme referendumą šiuo klausimu visose valstybėse narėse, paaiškėtų, kad 95 procentai žmonių turi aiškę nuomonę dėl vandentvarkos, kaip ir vyko Italijoje beje. Vanduo nėra komercinė prekė. Vienas milijonas šešišimtai tūkstančių žmonių pasirašė šią peticiją, šią iniciatyvą ir tai rodo, kad šis klausimas labai rūpi ES piliečiams. Ir piliečiai išdėsti tris reikalavimus ir aš manau, kad jie yra labai svarbus. ES institucijos ir visos valstybės narės turėtų daryti viską tam, kad kiekvienas pilietis galėtų gauti prieigą prie vandens ir sanitarinių paslaugų. Aš esu įsitikinusi, kad vandens ištekliai kaip yra paminėta antrajame punkte, neturėtų patekti į vidaus rinkos taisyklių taikymo sritį. Ir tai yra susiję ir su liberalizavimu. Aš manau, kad mes visi turėtume dėti daugiau pastangų tiek nacionalinių, tiek regioninių lygmenių, tiek europinių lygmenių tam, kad užtikrintume žmonių teisę į vandenį. Aš ilgiuosi, kad tai yra kad pirmoji piliečių iniciatyva yra parengta būtent dėl vandens. Besivystančiose šalise iš tikrųjų dažnai žmonės negali gauti švaraus vandens. Ir aš manau, kad mes turime pasinaudoti vystimuose fondo lėšomis tam, kad galėtume užtikrinti prieigą prie vandens visiems visame pasaulyje. Ir dar viena, viena pastaba Jei 21-ame amžiuje svarbiausių išteklių taptų vanduo, lygiai taip pat kaip 20-ame amžiuje buvo nafta, tuomet gal mes rimčiau reaguotume į šią iniciatyvą. Mano šalyje, Kroatijoje, mes turime nemažai vandens išteklių. Mes užmame trečią vietą po Islandijos ir ir Norvegijos. Mes vertiname šios išteklius ir manome, kad vandentvarkoje svarbiausia vaidmenį turėtų vaidinti savivaldybės institucijos. Koncesijos. Gal ir galima būtų gal ir galima būtų pasirišti koncesijų sutartis, bet aš manau, kad šitą vyriausybės turėtų viską labai gerai pasverti ir vertinti. Dėkuoju. Toliau paskutinis kalbėtojas, ponas Turmes. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pavėlavau dėl to, kad mes turėjome balsuoti pramonės komitete ir senai užtruko tas balsavimas. Ilgiau netikėjausi. Kolegos, vanduo yra gyvybė. Be vandens nebus gyvybės. Ir mes matome, kad piliečiai yra pasiruošę uh, rūpintis vandeniu, jie yra pasiryžę raginti mus imtis daugiau veiksmų ir aš manau, kad mes turėtume pasinaudoti šią galimybę. Europos piliečių iniciatyva dėl vandens buvo pirmoji sėkminga piliečių iniciatyva, taigi tai yra istorinis e, įvykis. Aš manau, kad komisija padarė tai, ką kai kas pavadintų pačių tokių mažiausių žingsnių. Tai yra mažiausiai, ką jie galėjo padaryti. Tai nėra priimtina. Ir mes negalime su tuo da, susitaikyti, nes piliečiai ragina mus dirbti aktyviau. Tai kaip reikėtų tvarkyti vandens išteklius? bendrai ir atskirose šalise. Aš manau, kad mes savo dokumente turėtume pasakyti, kad ES turėtų daryti kur kas daugiau nei daroma yra šiandien tam, kad visi e, vyrai, moteris, e, vaikai visame pasaulyje galėtų naudotis vandeniu. Antras klausimas yra vanduo Europoje. Europoje daugiausia žmonių gauna prieigą prie vandens, bet yra viena bendruomenė, kuri turi problemų šioje srityje, tai yra Romai. Ir aš manau, kad mes taip pat turėtume užtikrinti, kad ir Romai galėtų gauti prieigą prie vandens ir vandens paslaugų. Labai svarbus mūšis yra susijęs su koncesijų direktyva. Per praeitą kadenciją didelį balsų persvarą mes atmetėme pasiūlymą Ir aš manau, kad klausimas yra įspręstas ir nereikia dabar iš naujo dėl piliečių iniciatyvos pradėti kalbėti apie tai, kad gal vanduo turėtų būti įtrauktas iš naujo į koncesijų direktyvos taikymo sritį. Vanduo yra nepaprastai svarbus. Ir mes neturėtume kovoti toliau Europos Sąjungo, dėl to reikėtų privatizuoti vandens e, išteklius ir vandens e, vandentvarkos įmonės. Nors privačios bendrovės gali veikti labai gerai ir reikėtų ir jų žiniomis pasinaudoti. Neseniai vienas Vokietijos universitetas atliko tyrimą dėl pesticidų ir intesticidų vanden, poveikio van, vandens kokybei. Ir 40 procentų visų, uh, visų uh, mėginių buvo rasta pesticidų ir intisticidų likučių. Tai parodo, kad mes dar nesugebėjome spręsti šios problemos. Pesticidai ir intesticidai kenkiam mūsų vandens išteklių kokybei ir pranešime tai aiškiai reikia pasakyti. Jei mes norime, kad mes galėtume gerti vandenį iš krano, tai būtų ir pigiau, tai būtų ekologiškiau. Mes čia sėdime ir aš matau, kad šalia pirmininko stovi plastikinis buteliukas su vandeniu. Kai mes, pavyzdžiui, čia dirbame šiame pastate, mes galime gerti vandenį tik iš plastikinių buteliukų. Mes turėtume reikalauti, kad Europoje mes galėtume vandenį gerti tiesiog iš krano. Mes norime, kad žmonės gertų vandenį iš krano, kad nebūtų išpučiama vandens e, pramonė, kad nebūtų vanduo išpilstamas į plastikinius buteliukus. Mes beje išsireikalavome, kad vienoje salėje būtų įrengti vandens e, fontanėliai. Taigi sugebėjome paspausti administraciją, bet kol kas e, tokia sistema buvo įtekta tik vienoje salėje. Dėkuoju. Ponas Flanagin dar paprašė žodžio. Ačiū, pirmininkai, ir pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti parlamentinarę ponę Boilę parengus puikų dokumentą. Yra du svarbi, svarbus klausimai. Pirmiausia yra vandens tiekimas ir antras klausimas yra Europos piliečių iniciatyvos e, patikimumas. Aš skeptiškai vertinau šią priemonę, piliečių iniciatyvą. Aš galvojau, kad tai bus panaudota tik tai tam, kad būtų nuraminti tie, kas piktinasi dėl ES nelegitimumo. Ir akivaizdu, kad taip ir yra, nes arba reikia įsiklausyti į tai, ką sako žmonės, arba tiesiog nereikia tos piliečių iniciatyvos apskritai. Mane sudomino tai, kad kai kas sako, kad komisija neturi įgaliojimų vandens srityje, kad jie negali nieko padaryti tam, kad būtų užtikrina mūsų teisė į vandenį, kad viską turi spręsti valstybės narės. Aš žinau, kad Airijoje 2010 metais mes buvome priversti sumokėti didžiulės sumas, dešimtis milijardų bankų tam, kad galėtume išpirkti jų skolas. Ir Žanas Klaudas Trišė kurį vienas iš mano kolegų apibūdino kaip e, tobuliausią e, džentelmeną, paragino mus tai daryti. Ir Trišė savo laiške, kalbėdamas apie 2012-2013 metus, sakė, kad vyriausybė turėjo įvertinti ar nereikėtų perduoti e, vandentvarkos paslaugų nuo vietos bendrovių e, aukštesnio e, nacionalinio ligmens bendrovėms. Man atrodo labai keista tai, kad kai kalbame apie vandenį, komisija dabar teigia, kad jie visiškai neturi jokių įgaliojimų, kad jie nieko negali padaryti. Europos centrinio banko, da, Europos taip vadinamosios sąjungos da, uh, atstovai netgi nurodinėjai mums, ką daryti su vandeniu. Ir mes puikiai žinome, kad kai tik tai įmanoma bus prie vandens pridėti kokį nors kasos aparatą, iš karto tas, manau, bus parduodamas. Labai keista, kad kai, jie, kai tie tobulė džentelmenai gali išspausti pinigą iš ko nors, tai jie to reikalauja. O kai e, nenori nieko daryti, tuomet sako, kratusi atsakomybė, sako, ne, ne, ne, nieko negalime daryti. Tikrai gėda turėtų būti mums. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, Dėkoju. Toliau, ponė Peter. Ačiū, ponė pirmininkė. Šią iniciatyvą parėmė e, milijonas šešišimtai tūkstančių žmonių. Ir jie yra nepaprastai svarbi dėl to, kad vanduo yra gyvybiškai svarbus išteklius. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis dalykus. Svarbu yra pažymėti, kad kai kurie skurdžiai gyvenantis asmenės negali gauti kokybiško vandens. Ir todėl aš manau, kad reikėtų kalbėti ir apie būtiniausias vandens paslaugas. Labai gaila, kad norima privatizuoti vandens įmonės. Aš manau, kad tai visiškai prieštarauja demokratijai. Bet to svarbu yra numatyti mechanizmą, kuris e, pažabotų privatizaciją vandens ir smėlio ir žvirkelio, e, žvyro, atsiprašau, sritise. Manau, kad čia reikėtų kur kas nuodugnesnio planavimo, nes taip kaip siūloma yra dabar, toks požiūris patenkins tik tai tarp didžiulės tarptautinės korporacijas, kurios išnaudos šį neatsinaujinantį šaltinį. Teisė į vandenį yra žmogaus teisė, kaip jau buvo pasakyta. Ir ES piliečiai turi teisę įtakoti sprendimų prieimimą vanden, vandentvarkos srityje ir vandens paslaugų srityje. Kroatija, kaip jau buvo paminėta, turi da, E, tre, užima trečią vietą pagal geriamo vandens išteklius ir mes tikrai labai rimtai vertiname, labai vertiname šios išteklius. Dėkoju šią labai labai įdomią diskusiją ir dabar aš suteikiu žodį komisijai. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš esu iš aplinkosaugos generalinio direktorato ir norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šios dienos diskusijų. Tikrai daug įdomių klausimų buvo iškelta, išsakyta ir kritiko žodžių. Tačiau bet kuriuo atveju džiaugiamės diskusijomis dėl šios svarbios iniciatyvos ir bet kuriuo atveju nekantravime sužinoti, kokie bus plenarinės sesijos rezultatai. Norėčiau iškelti tris elementus ir taip pat pateikti šiek tiek papildomos informacijos, e, kuri galbūt bus naudinga jums tęsiant diskusijas šiuo klausimu. Pirmas dalykas. Kalbant apie mūsų atsaką bei Europos komisijos e, veiksmus, mes aiškiai pripažįstame, kad vanduo yra labai svarbus, tai yra žmogiškoji teisė, tai yra e, vadinamasis viešasis gėris, į kurį turi teisę visi. Ir komisija tikrai stengiasi užtikrinti, e, kad visi, visi turėtų teisę į švarų vandenį bei į sanitarijos paslaugas. Taip pat norėčiau dar vieną dalyką pasakyti, kalbant apie e, paslaugas bei vidaus rinkas, e, rinka labai svarbu užtikrinti neutralumo principo išlaikymą. Ir kalbant apie nacionalinius nacionalinius susitarimus susijusius su nuosavybės sprendimais, mm, mes turime laikytis neutralumo principų, nepaisant to, ar tai yra, ar tai yra perdodama viešiesiams paslaugų teikėjams ar privatiems paslaugų teikėjams. Svarbiausia, kad būtų sudaroma galimybė piliečiams gauti vandenį bei atitinkamas paslaugas. Taip pat norėčiau padėkoti kolegams už pastabas ir Turiu pasakyti, kad balandžio 20 dieną geriamojo vandens komitetas vienbalsiai palaikė antrojo ir trečiojo priedų e, prie vandens pagrindų direktyvos peržiūrą ir bus atnaujinti, atnaujinti tam tikri techniniai parametrai. Ir jeigu nebus e, prieštaravimų iš parlamento ir tarybos, tada valstybės narės turės galimybę taikyti šiek tiek patobulintą sistemą, stebėti vandens tiekimą, nes ES yra 17 milijonų žmonių, kurie susiduria su tam tikromis vandens tiekimo rizikomis. Tad tikrai svarbus pasikeitimas. Taip pat šiuo metu, kalbant apie šią Europos piliečių iniciatyvą, analizuojame vandens pagrindų direktyvą. Taip pat buvo pra, e, įsteigta svetainė safetydrink.com.eu e, ir ten yra skelbiami visi susiję dokumentai. Taip pat 26 gegužės bus organizuojamos viešosios konsultacijos su visuomenė, jūs be abejo taip pat esate kviečiami. Ir dar vienas elementas. Nemažai buvo kalbama apie vandens trūkumą, apie e, gruntinį vandenį ir jo pavertimą geriamuoju vandeniu. Praėjusią savaitę komisija paskelbė savo vertinimą, kaip valstybės narės įgyvendina vandens pagrindų direktyvą. Na ir viskas galbūt priklauso nuo požiūrio, ar stiklinė pustuštė, ar puspilnė, tačiau 53 procentai e, vandens sistemų ES laikosi gerų ekologinių E, standartų ir tai daro tiesioginę įtaką tam, e, kaip mūsų piliečiai gauna geriamą į vandenį, kokios kokybės tas vanduo, taip pat e, tai yra susiję ir su vandens panaudojimu ūkinėje veikloje, bet kuriuo atveju tikrai komisija reagavo į situaciją ir šiandieną taip pat buvo iškelta daug įdomių klausimų, laukiame tolesnių žingsnių ir be abejo reaguosime ir į galutinę parengto, parengtos nuomonės versiją, kai tik parlamentas ją patvirtins. Ačiū labai, dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai, kad jie užbaigsiu mūsų šios dienos diskusijas. Ačiū labai, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems prie diskusijų. Stengiausi užsirašyti e, viską, ką sakėte ir taip pat pabandysiu atsakyti į jūsų pateiktus klausimus. Kalbant apie ES kompetencijas, vandens rytyje bei vandentvarką ir nusavybės klausimus. Taip, komisija nuolat sako, kad ji neturi kompetencijos šioje srityje ir viskas priklauso nuo valstybių narių. Tačiau kolega iš Airijos taip pat kalbėjo apie tai, kad komisijos veiksmai demonstruoja visiškai kitą šio reikalo pusę. Ir tai be abejo labai svarbu e, pripažinti tai, kad nuomonėje nėra sakoma, ką valstybės narės turėtų daryti su vandeniu, tačiau m, tiesiog bandome paaiškinti, kad tai yra valstybių narių pasirinkimas, vis dėlto žiūrinti e, komisijos veiksmus panašu, kad tie veiksmai prieštarauja tam principui. Ir kalbant apie šią Europos piliečių iniciatyvą bei jo sėkmę. E, labai svarbu, kad vandens paslaugos buvo išprūktos iš koncesijų direktyvos. Ir galiu pritarti tam, ką sakė kolegos šiuo klausimu. Tikiuosi, kad mano rengiama nuomonė ir Europos piliečių iniciatyva nebus naudojama e, kaip priemonė netinkamiems sprendimams susijusiams su vandens E, vandentvarkos ryties liberalizavimu. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad parlamentas jau du kartus yra pripažinęs e, teisę į vandenį kaip e, žmogiškąją teisę. Tai yra taip pat pripažinta kaip visuomenės gerovės dalis ir vandens išteklių valdymas tikrai neturėtų būti priklausomas nuo vidaus rinkos taisyklių. Ir vanduo tikrai neturėtų tapti vien tik kažkokiu tai ekonominiu, prekybiniu elementu. Bet to 2006, met, 2006 metais buvo patvirtinta rezoliucija, kurioje kalbama apie klausimus susijusius su vandeniu ir vandens tiekimu. Ir kalbant apie vandens pagrindų direktyvą, įdomu, kad ten yra kalbama apie švietimą, apie asmenų mokymą. Ir dažniausiai mūsų piliečiai yra kaltinami dėl vandens e, švaistimo, dėl to, kad yra paliekami atsukti čiaupai. Tačiau netokioje šalyje kaip Airija, kur vanduo tiesiog kasdien krenta iš dangaus lietaus pavydavo, net ir mūsų šalyje E, tikrai gana atsakingai vartotojai elgesi. Tačiau man atrodo, kad švietimas turėtų tapti vandens pagrindų direktyvos dalimi, juk šviesti reikia ne tik piliečius, reikia šviesti ir žemės ūkio atstovus, ir pramonės atstovus, juk jie taip pat turi suvaidinti savo vaidmenį, nes būtent tose sritise yra sunaudojama daugiau vandens, e, nei sunaudoja privatus asmenys. Bet to nemažai buvo kalbėta apie tai, kad vartotojai ar piliečiai e, turėtų gauti teisę išsakyti savo nuomonę dėl vandens tvarkymo, dėl vandens valdymo. Ir manau, kad komisija galėtų panalizuoti, kaip tokią teisę piliečiams numatyti, nepaisant to, ar e, vandentvarka užsima privati ar viešoji įmonė, piliečiai turi gauti tokią teisę. Ir tik viešosios valdysenos būtų galima užtikrinti sprendimų skaidrumą, Be to, kalbant apie tos didesnius infrastruktūrinius projektus, piliečiai taip pat turi teisę išreikšti savo nuomonę, pasakyti, ar jiems tie projektai yra būtini ar ne. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad vandens paslaugos nebūtų teikiamos tik dėl e, itin didžiulio pelno, kurį gauna akcininkai. Dabar kai kuriuose valstybėse narėse namų ūkiai sumoka iki 6 procentų savo pajamų už e, tiekiamą vandenį, tad kaštai tikrai yra dideli ir problemą reikia spręsti e, parengiant reglamentą ar kitais būdais. Taip pat kolega iš EPP kalbėjo apie svarbius elementus susijusių su kvotomis ir yra paskaičiuota, man atrodo, kad nuo 50 iki 100 litrų vandens per dieną reikia patenkinti būtiniausius žmogaus poreikius. Ir galbūt būtų galima paminėti tą minimalų vandens kiekį būtiną oriam žmogaus gyvenimui. O dabar dėl tos palyginamosios analizės bei vandentvarkos reikia užtikrinti socialinę apsaugą nes vandens tiekimas skiriasi nuo kitų e, viešųjų gyrybių ir čia reikia žvelgti į šiek tiek kitokį kontekstą. Na, kalbant apie privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę, komisija apie tai kalbėjo, reaguodama į Europos piliečių iniciatyvą ir man atrodo, kad to modeliu reikėtų vadovautis, reikėtų skatinti tokio pabudžio partnerystę, ypač uh, turint omenyje, kiek e, naudos gali duoti tokios e, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės trečiosiuose šalise, dabar dėl pačios Europos piliečių iniciatyvos. Perskaičiau daug įvairiausių ataskaitų apie e, pirmąją Europos piliečių iniciatyvą bei jos sėkmę ir svarbu pasakyti, jog tai, kad e, vandens klausimams skirta iniciatyva viršijo tą vieno milijono, e, vieno milijono parašų ribą, demonstruoja šio klausimo svarbą ir reikia nepamiršti, kad Taip, mes pasiūlėme šį demokratinį procesą Lisabono sutartyje savo piliečiams, tačiau dabar pasitikėjimas mūsų institucijomis yra įtin nusilpęs ir jeigu komisija taip, taip silpnai e, reaguos į šią piliečių iniciatyvą, tai tikrai net neš naudos niekams. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū labai. Dabar liko dar vienas papildomas klausimas. Ai, dar norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti iki gegužės 21 dienos vidurdienio, o Envi komitete bus balsuojama 25-ąją, o plenarinėje sesijoje rugsėjai yra numatytas šis klausimas. Na ir liko vienas darbo tvarkės punktas, tačiau kol kas laukiame komisijos atstovo. Ir siūlyčiau padaryti penkių minučių pertrauką. Palaukime komisijos atstovo. Ir tada galėsime pradėti paskutinę mūsų darbo tvarkės klausimą aptarimą. Ačiū labai. Okay, I think that the commission is arrived and then... Kągi panašu, kad komisija jau atvyko ir galime pradėti diskusiją šiuo klausimu. Prie darbo tvarkės buvo pridėtas papildomas punktas, 19a punktas. Čia bus kalbama apie siūlomą e, deleguotai teisės aktą dėl išimties taikomos kadmio naudojimui apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklių apšvietimo įrenginiuose. Na ir nedelsdama suteiksiu žodį ponui Taylorui, jis e, žaliųjų frakcijos vardu paaiškins, kodėl šis klausimas buvo įtrauktas į darbo atvarkę. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Turbūt žinote, kad e, Žaliųjų FA frakcijos narys e, Jill Evans e, pasisakė dėl rezoliucijos peržiūros susijusios su pavojingų medžiagų draudimu e, elektroninėje įrangoje, vadinamoji ROS direktyva. Tai buvo padaryta 2011 metais ir Dabar turiu pasakyti, kad kalbant apie tą direktyvą, dėje ji nebuvo tinkamai taikoma. Toje direktyvoje yra pribojama tam tikrų pavojingų medžiagų nu, e, naudojimo galimybė. Ir tai yra daroma ne vien todėl, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka, bet ir todėl, kad būtų prisidėta prie uh, E, tinkamo atliekų tvarkymo, e, elektroninių atliekų tvarkymo ir taip toliau. Ir aštuntojoje direktyvos konstatuojamoje dalyje yra sakoma, kad tokių pavojingų medžiagų e, naudojimo apribojimas greičiausiai padidins ekonominės galimybės ir ekonominį pelningumą susijusiu su at elektroniniu atliekų perdirbimu. Na ir Ros direktyvos e, tinkamas e, taikymas yra svarbus elementas susijęs su dabar vykstančiamis diskusijomis dėl žiedinės ekonomikos. Komisija yra įsipareigojusi e, patvirtinti išimtis deleguotojų aktų formą ir remtis galima konkrečiamis sąlygomis, kurios yra išvardintos penktajame straipsnėje. Ir šiame, šiame pateiktame deleguotojame teisės akte komisija siūlo pratesti e, taikomą išimti susijusią su kadmio naudojimu e, šviesos diodose, e, lempose ir vaizduokliuose. Ir taip pat ketiname pratesti leidimą naudoti kadmi kvantiniuose taškuose. Taip pat yra numatyta nauja konkreti išimtis E, kadmio turintiems taškams vaizduokliuose. Ir e, tai bus tokia žemesnė lygio išimtis nei ta bendroji išimtis taikoma apskritai. Ir kalbant apie ROS direktyvą, ji buvo patvirtinta tam, kad būtų e, pakeistos kai kurios kenksmingos medžiagos, kurios tada buvo naudojamos pramonėje, kai tik tai be abejo tai būtų įmanoma. Na ir Kalbant apie kvantinių taškų technologiją bei jos naudojimą, Svarbiausia yra kalbėti ne apie tai, kad reikia atsisakyti kadmio dabar esančiuose įrenginiuose, bet kalbėti apie tai, ar reikėtų leisti naudoti kadmį naujai kūriamuose įrenginiuose. Ir be abejo reikės išvelgti į tai, ar galima kadmio žala pateisintų duodama prietaiso poveikį. Na ir kalbant apie kadmio pakeitimą, panašu, kad e, ROS direktyvoje buvo minima, jog pakeitinių medžiagų e, nėra arba e, taip pat tos pakeitinės medžiagos turi tam tikrą neigiamą poveikį. Tačiau kalbant apie lempas, kuriams naudojamas, e, naudojamos, e, naudojami kvantiniai taškai su kadmiu, e, tai atsakymas būtų ne. Tokių gaminių tiesiog dar nėra ir kaip komisija pripažįsta, jog galima potenciali teigiama įtaka aplinkai negali būti pademonstruojama. Viskas yra tik hipotetiška ir Kalbant apie išimties e, taikymą, specialistai, ekspertai, kurie įvertino situaciją, patarė netesti tos išimties, jos nepratesti apšvietimo įrenginiams. Dabar dėl vaizduoklių, kuriuose naudojami kadme turintis kvantiniai taškai. Uh, Taip, yra dabar tokių alternatyvų, kuriom, kuriuose nenaudojamas kadmis ir, pavyzdžiui, netgi jų yra parduodami televizoriai, kuriuose e, naudojami kadmio neturintis kvantiniai taškai. Ir vienas institutas prieš keletą metų įvertino situaciją, e, kadmio taikymą ir pateikė e, priežastis, kodėl reikėtų pratesti išimti trejiems metams, tačiau e, Per pastaruosius metus tikrai situacija keitėsi iš esmės ir mes, kaip teisės aktų kuriejai, be abejo turime reaguoti naujausius pasikeitimus. Tikrai nemanykite, kad mes kritikuojame komisiją. Mes puikiai suprantame, kad sprendimus reikia priimti. Uh, anksčiau ar vėliau ir be abejo situacija sparčiai kinta, tačiau mes taip pat suprantame, jog bent jau mes, parlamento nariai, bent jau turėtume pabandyti e, priimti sprendimus atsižvelgdami į naujausią situaciją, o ne į tą situaciją, kuri buvo susiklošiusi, pavyzdžiui, prieš vienerius metus. Na ir be abejo, jūs galite pasakyti, jog nepakanka to, kad egzistuoja pakaitinės, saugesnės medžiagos. Tačiau tos alternatyvos iš esmės teikia daugiau naudos nei rizikos. Ir kalbant apie indžio fosfatą, be abejo, tai nėra visiškai nekenksminga medžiaga ir gali būti, kad ateityje jos naudojimas bus apribotas. Tačiau kol kas ji nėra ribojama ir ji yra klasifikuojama kaip mažiau kenksminga medžiaga nei kadmis. Tad, kalbant apie vaizduoklius su uh, kvantiniais taškais be kadmio, jie uh, demonstruoja tokius pat gerus rezultatus, kalbant apie vaizdo kokybę, galbūt netgi geresnis rezultatus, taip pat ir energiją suvartoja nedaugiau. Ta tikrai yra aplinkosauginių e, argumentų susijusių su m, mm, tuo, kad reikėtų naudoti kadmio e, neturinčius kvantinius e, kvantinių taškų technologiją. Tada akivaizdu, kad egzistuoja saugesnės technologijos ir tikrai nėra jokių priežasčių, e, kurios pagrystų uh, Um, kadme turinčių kvantinių taškų naudojimą vaizduokliuose bei išimties pratesimą. Ir turiu tris klausimus, kuriuos norėčiau užduoti komisijai. Visų pirma, kodėl jūs ketinate numatyti tokią išimtį kadme turintiems e, kvantiniams taškams šviesos diodų technologijoje, nesivadovaudami tomis rekomendacijomis, kurias pateikė jūsų konsultantai ir nesižvelgdami į tai, jog kol kas e, nebuvo įrodyta e, tokių, to, to, tokių technologijų naudojimo privalumų, lyginant su esamomis alternatyvomis. Dabar kalbant apie kadmenį turinčių kvantinių taškų naudojimą vaizduokliuose e, bei jų savybės ir tai, kad tos savybės tikrai yra galbūt netgi geresnės negu kadmė turinčių kvantinių taškų technologijos. Uh, Ir ar galite pritarti tam, kad jūsų argumentas, jog kadmio neturintys kvantiniai taškai daugiau e, kol kas nėra prieinami, jau iš ties nebegalioja, situacija yra pasikeitusi. E, ir ar jūs ketinate taikyti tokią dvigubą išimtį susijusią e, su kadmio vaizduokliuose, tai yra generinė išimti, bendra išimti ir tokia konkrečiai išimti, kuri tokį žemesnį lygį numato. Galbūt tai reiškia, kad ta konkretiai išimtis turėtų būti taikoma tik tada, jeigu e, baigėsi tos platesnės generinės išimties taikymas. Ačiū. Now... Ačiū už klausimą. Dabar aš norėčiau suteikti žodį poniai Berder. Ji nori užduoti papildomą klausimą, o po to suteiksime žodį komisijai. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegai Makifui, kuris pristatė labai aiškiai situaciją. Na, mus tikrai nustebino pateiktas pasiūlymas pratesti išimties galiojimą kadmiui. Žinia, kad kadmis yra labai toksiška medžiaga ir neaišku, kodėl turėtų būti jam taikoma išimtis. Kaip mes suprantame, komisija vadovaujasi atitinkama Eko instituto e, studija, kuriame sakoma, kad na, alternatyvos e, kadmio produktams neegzistuoja, tačiau taip nėra. Pavyzdžiui, matome, kad e, Samsungas e, investavo labai e, daug, kad būtų galima atsisakyti kadmio naudojimo produkcijoje. Kai kurios valstybės taip pat pranešė, kad jų rinkose yra technologijų, kuriuose kadmio nebėra. Taigi aš norėčiau užduoti klausimą, kokį signalą mes siunčiame į įmonėms, kad e, ne va tai, kad joms e, bus skirta daugiau laiko, nepaisant to, kad anksčiau sakėme, kad kadmis turi būti kadmio reikia atsisakyti kuo galima greičiau, kadangi jis toks pats tai toksiškas kaip ir gyvsidabris. Taip pat kaip visą tai susišaukia su e, žaliųjų darbo vietų e, kūrimu, nes laikaus, mes laikomės nuomonės, kad dėl šios išimties ilgesnio taikymo sulauksime vis daugiau pigių importuojimo prekių iš Kinijos. Kitas dalykas, reikia pagalvoti, kaip visą šis pasiūlymas E, kokių pasiekmių turės tarptautiniu mastu. Jeigu išimtis galios ir toliau, tai reikš, kad kadmio e, penkis kartus e, bus daugiau aplinkoje ir kas atsitiks aplinkai, nes kadmis yra lengvai įsisavinamas tiek augalų, tiek gyvūnų ir žmonių. Taigi aš norėčiau, kad būtų dar kartą pagalvota apie šį pasiūlymą. To, to pagėdauja ir e, Junktinė karalystė, ir kitos valstybės taryboje. Tad norėčiau sužinoti paaiškinimų e, šiam pasiūlymui. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Julijui Garcija Borges iš komisijos. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti, kad e, už vėlavimus e, mus informavo, kad diskusijos e, įvyks vėliau, tačiau, na, svarbiausia, kad mes esame čia. E, visų pirma, norėčiau Jums informuoti e, apie patį deleguotąjį aktą. Deleguotąjų aktų būtų išplėsta, e, tiksliau, leidžiama toliau taikyti išimti taikomą kadmiui. To visų pirma, kovo, tiksliau, 2012 m. gruodžio mėnesį Taip pat ir 13 metais komisija gavo prašymą pratesti išimties galiojimą. Atsižvelgianti tai, mes nedėlsim pradėjome situacijos įvertinimą ir pereitų metų balandyje pasirodė ataskaita. Taip pat buvo konsultuojamasi su ekspertų darbo grupe, komisijos pasiūlymas ten buvo vieningai patvirtintas. Turiu pabrėžti, kad e, buvo sulaukta e, vieningos e, paramos ir iš suinteresuotųjų asmenų, kai buvo inicijuotas konsultacinis procesas. Ne vienas iš e, konsulta... asmenų, su kuriais mes konsultavomės, nemanė, kad nėra jokių priežasčių šią išimti panaikinti. Atsižvelgianti tai, komisija pateikė pasiūlymą dėl deleguotojų akto sausio mėnesį. Europos parlamentas e, tam deleguotojam aktui e, neprieštaravo, tačiau e, kilo problemų dėl pačio deleguotojo akto vertimo. Žinia, kad taryba jam neprieštaraus. Taip pat buvo pateiktas valstybių narių pasiūlymas. Aptarti šį klausimą taryboje Klausimas buvo aptartas prieš keletą savaičių ir tik dvi valstybės pasisako e, prieš e, deleguotąjį aktą. Prakt, tačiau e, dauguma valstybių narių pritarė komisijos pasiūlytam deleguotųjų aktui. Dabar pereikim prie pačio akto esmės. Apie ką uh, kalba deleguotasis aktas. Jame yra numatyta e, galimybė e, pratesti trečiame priede e, numatytą išimti, kad ji galiotų iki 17 metų birželio mėnesio. Kalba eina apie jau esančią išimtį, kurios galiojimos laikas turėtų baigtis 2016 metais. Vis dėlto, kadangi valstybės narės pateikė prašymą ir pagrindė, kodėl e, išimtis turėtų būti e, toliau taikoma, komisija pateikė pasiūlymą pratesti jos galiojimą iki 17, 17 metų. E, kadmis galėtų būti naudojamas kvantiniuose taškuose monitoriuose. Tai yra nauja išimtis, e, kuri būtų taikoma e, griežtomis sąlygomis. Tai yra, e, kadmio turėtų būti nedaugiau nei 0,2 mg vienam vienam milimetrui. O kalbant apie esamas e, išimtis, tai, tai yra nekontroversiškas klausimas. Komisijos e, ekspertai laikosi nuomonės, kad e, išimtis, kuri būtų taikoma kadmiui lempose, šviesos, šviesos diodose, yra nebereikalinga kadangi tokių technologijų nebėra rinkoje. Tačiau ši išimtis dabar yra užfiksuota ROS direktyvoje. Ir suinteresuoti asmenys teigia, kad yra e, dirbama E, su tam tikromis naujomis e, apšvietimo technologijomis ir todėl e, būtina, kad kadmi taikoma išimtis galiotų ilgiau. Dėl, taigi tiek būtų dėl 39b straipsnių numatytos išimties kadmiui. Ir dar šiuo klausimu norėčiau paminėti, kad šiuo metu nėra jokių e, kvantinių taškų, kuriuose nebūtų e, kadmio, kurie yra naudojami monitoriuose. Kitaip tariant, kai komisija atliko tyrimą prieš keletą metų, tokio pobūdžio technologijų nebuvo rinkoje. Tačiau po metų atrodo, kad tokios alternatyvios technologijos, kuriuose nėra kadmio, gali pasirodyti rinkoje per artimiausius mėnesius. Visų pirma, Korejoje, po to Europoje. Tačiau tai nėra e, priežastis, dėl ko mes turėtume prieštarauti išimčiai. Situacija yra tokia, kad e, kol kas rinkoje tokių technologijų, kuriuose kadmio nebūtų, nėra. Jų nėra parduotuvių lentynose. Antras dalykas. Jeigu mes panaikinsime išimti, būtų iškreipyta rinka, kiltų tiekimo problemų. Mes nežinome, ar gamintojai galėtų aprūpinti e, rinką technologijomis, kuriuose nebūtų kadmio. Be to, kitas dalykas yra tai, kad e, alternatyvų alternatyvos kol kas nėra išbandytos, jos nėra įvertintos. Na ir kaip buvo sakyta, e, kalba eina apie fosfatų naudojimą. Ir fosfatai savaime yra žalingi aplinkai ir žmogaus veikatai. Jūs norėčiau pristatyti taip pat ir praktinių priežasčių, į kurias reikia atsižvelgti. Jeigu Europos parlamentas paprieštaraus išimties taikymų, tada reikia sugrįžti į pačią pradžią, reikės inicijuoti procesą, e, atlikti e, mokslinį vertinimą, konsultuoti su ekspertais, su įvairiomis žinybomis. Ir šis procesas gali trukti porą metų ar net ilgiau. ir gali būti, kad tas procesas būtų baigtas tuo metu, kai baigs galioti numatyta išimtis. Tuo tarpu dar kartą kartoju, mes savo pasiūlymą dėl išimties pratesimo, galiojimo pratesimo pateikėme todėl, kad gavome prašymų tai daryti. Aš tikiuosi, kad atsakiau į klausimus, kurie buvo užduoti. Kodėl mes siūlome išimti? Todėl, kad alternatyvų kadmiui kol kas dar nėra. Kodėl yra numatyta dviguba išimtis? 39a e, ir 39b straipsniuose. 39a straipsnėje yra numatyta dabartinė išimtis. Tai yra išimtis, kuri dabar yra ROS direktyvoje. O per naują išimtį, kuri būtų taikoma kvantiniams taškams, monitoriuose, mes E, nustatytumėm griežtesnės sąlygas išimčiai taikyti. Toliau, kaip bus taikomos abi šios išimtis? Koks yra tarpusavio jų ryšys? Visų pirma, pirmai išimčiai, e, pirma išimtis greičiau nustos galioti. O e, kalbant apie antrą išimtį, kuri taikoma kvantiniams taškams monitoriuose, tai ji e, bus galios dar vienerius metus. Tokiu būdu turėsime daugiau laiko, suteiksime daugiau laiko rinkai, kad jie prisitaikytų prie naujų technologijų. O mes, jeigu reikės, atliksime tų naujų alternatyvių technologijų įvertinimą. Dar porą žodžių norėčiau pasakyti dėl, pasisakyti dėl vieno argumento, kuris išriškėjo diskusijų metu. Tai yra, kaip visą tai įtakos užimtumą, darbo vietas. Remiantis mūsų žiniomis, pirmoji įmonė, kuri kurs ir pardavinės kvantinius taškus be kadmio monitoriams bus ne Europoje. Tai nebus Europos įmonė. Taigi atsižvelgiant į tai, kas atsitiks, jeigu išimtis būtų panaikinta. Mes sukursime palankesnės sąlygas importuoti prekes į Europą tai būtų elektro, elektroninės prekes gaminamos trečiosiose šalyse. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Ačiū, kad išklausėte ir tikiuosi, kad Europos parlamentas neprieštaraus deleguotojo akto patvirtinimo. patvirtinimui. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už Jūsų paaiškinimus. Dar vienas komiteto narys paprašė žodžio. Pane Gutland, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš šiek tiek pavėlavau, nes turėjau balsuoti kitame komitete. Šis klausimas yra nepaprastai svarbus ir todėl aš paprašiau žodžio. Mano grupėje socialdemokratų frakcijoje yra nerimaujama dėl šio deleguotojo akto. Nes mes esame susirūpinę dėl to, kad šis dokumentas gali neigiamai paveikti visuomenės veikatą. Mes kalbame apie cheminę medžiagą, kuri egzistuoja mūsų aplinkoje labai ilgai, labai sunku yra ją kontroliu, kontroliuoti, ją sunaikinti yra praktiškai neįmanoma, ji gali labai lengvai patekti į vandenį, dirbožėmį ir mes žinome, kad uh, kadmės kenkia inkstams, bet to e, jis gali turėti ir kancerogeninį poveikį, bet to jis išprovokuoja osteoporozę. Mes žinome, kad Europos Sąjunga dabar bando įveikti anksčiau naudoto cheminių medžiagų uh, palikimą. Ir dabar, kai mes suprantame, kad kadmis yra nepaprastai toksiška medžiaga, turėtume elgtis atsargiau. Dabar komentuodama šį pasiūlymą, šią išimtį, aš norėčiau pasakyti, kad naujų technologijų jau esama. Ir komisija to pakankamai gerai neišnagrinėjo ir tai mus nuvylė. Aš žinau, kad vyksta labai įsami diskusija šio klausimu ir mano frakcija jas ir skatina. Komisija turėtų žinoti, kad daug kas bandys pasipriešinti jos sprendimui. Taigi aš tiesiog norėčiau perspėti komisiją, kad e, tikrai prastumti šį dokumentą nebus jums lengva. Dar suteiksime žodį komisijos atstovams ir pato ponui Taylorui suteiksiu galimybę apibendrinti diskusiją. Bet pirmiausia, komisija. Uh, thanks very much, Chair, and um, interesting. Pirmiausia, atsiprašau, ponas Tayloris. Ačiū pirmininkė ir dėkuoju kolegams už žodomės pastabas. Sureaguodamas į tai, ką sakė komisija, galiu pasakyti, kad jūs minėjote, kad bendra išimtis turėtų būti taikoma iki 2017 metų birželio. Ir mes žinome, kad yra taikomas taip pat 12-18 mėnesių prieinamasis laikotarpis, tai jeigu, jeigu ir dabar padankintume tą išimtį, vis tiek dar beveik iki 17 metų galiotų ta išimtis. Bet vienai per kitaip aš nemanau, kad pagristai yra e, suteikiama išimtis, kai tai prieštarauja įstatymui. Be to, jeigu jūs nu, gausite dar naujų paraiškų pratesti išimti iki metų pabaigos, bus taikomas vėl 6-12 mėnesių laikotarpiu. Po to, jeigu jūs nuspręsite panaikinti, e, panaikinti išimti, o tam taip pat prireiks maždaug metų ir galiausiai, jeigu visus tuos mėnesius sudėsime, pamatysime, kad e, galime pasiekti ne 2018 metus. Ši išimtis turėtų baigti galioti 2018 metais. Be abejo, bet kokia įmonė, kuri mano, kad ji turi pakaitinę technologiją, ji galės laiku pateikti savo paraišką. Aš manau, kolegos, kad prisimenant, ko buvo siekiama tvirtinant ROX direktyvą, o tai ji buvo skirta tam, kad mes sumažintume kenksmingų medžiagų naudojimą elektros e, įrangoje, e, elektronikos įrangoje būtų neteisinga dabar leisti didinti kadmio kiekį mūsų aplinkoje, nes būtent tokia bus šios išimties galiojimo pratesimo pasiekmė. Ir aš manau, kad žmonės pažvelgs į mus, kreipsis į mus, aš tai, žinai, tikrai manau, tai gardai mano rinkėjai tikrai manęs paklauso, mes iš tikrųjų žengėme teisingų kelių. Europos, Sąjung, ar Europos Sąjunga suteikia pakankamą iškumą gamintojams. Paprastai, kai aš kalbu apie, e, pasisakau pasisakau šioje salėje, aš dar retai ginu įmonės, bet aš galiu jums čia parodyti, kaip jūs galėtumėt įsigyti įrenginių be kadmio ir tai įrenginiai galėtų būti jums pristatyti po, per 2-3 dienas. Aš esu įsitikinęs, kad sąlygos, remintis kuriomis sprendžiama, reikia pratesti išimti ar ne, nėra tenkinamos. Ir todėl aš manau, kad komisija turėtų dar kartą įvertinti dabartinę situaciją. Ta turi padaryti dabar, prieš sprendimą sprendimą dėl išimties pratesimo. Aš manau, kad reikėtų atmesti šį deleguotąją aktą ir Mano frakcija ketina reikalauti, kad atitinkama rezoliucija būtų įtraukta kitos plenarnės sesijos darbo tvarkė. Ir aš raginau kitas frakcijas paremti mūsų iniciatyvą. Ačiū, pirmininkė. Okay. Na kągi, dėkoju. Taigi baigiame šį posėdį. Kitas posėdis vyks gegužės 18 dieną. 18-19 dienomis Strasbūrė ir Briuselėje kitas posėdis vyks gegužės 26.